Dear colleagues, could we start? Also Brando. Gerbiami kolegos, ar galime pradėti? Okay, ich rufe auf den Tagesordnungspunkt. Gerai, tai tuomet skelbiu devintąjį darbo atvarkės punktą, tai yra balsavimai laiško forma pateiktų nuomonių dėl EGF paraiškų tvirtinimas. E, pirmasis atvejis yra Mori Global atvejis iš Prancūzijos. Kas už? Prašau pakelti rankas. Ar reikia balsuoti elektroniniu būdu? Taip, reikia balsuoti elektroniniu būdu, man sako. Taigi, e, bals, prašau balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 48 2 už, 6 prieš priimta. Toliau antras atvejs yra supermarket Larisa, Graikija. Balsuojame. Ar visi balsavote? Dabar balsavimas baigtas. Priimta. E, Toliau ES strategija dėl Alpių regiono. 32 pakeitimas, kas už, prieš, patikrinsime. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Baigė, baigėme balsuoti, priimta, toliau kompromisas C, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau 38 e, pakeitimas, kas už, kas prieš. Manau, kad reiktų patikrinti elektroniniu būdu. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 39 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko atmesta. 40 pakeitimas. Dvi dalis. Pirmoji dalis. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis. Kas už? prieš, susilaiko, patikrinsime. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. 41 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 42 kas už, prieš, susilaiko priimta. 43, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 44 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 45, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 46, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Kompromisas D, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Toliau E kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 56 kas už, prieš, susilaiko atmesta. 57 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 58 kas už, prieš, susilaiko, priimta. 49 kas už, prieš, susilaiko, atmesta. 60 kas už, prieš, susilaiko, priimta. F kompromisas kas už, prieš, susilaiko, priimta. 65. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 66. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 67. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 68. Kas už, prieš, susilaiko priimta. Patikrinsime. Balsuojame dėl 68 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Priimta. 69 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 70 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko primta. Pirmasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko primta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trečias, kas už, pri, a, antras atkrenta, tai trečio, dėl trečio nereikia balsuoti, tai balsuojame dėl ketvirto, ar ne? Atsiprašau, reikia ir dėl trečio balsuoti. Taigi trečias, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penktas, su žodiniu pakeitimu, kurį teikės ir defrakcija. E, individualios priemonės keičiamos individualiais veikėjais, kas už, kas prieš, susilaiko primta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Septintas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. A kompromisas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Šešioliktas, kas už, prieš susilaiko priimta, 17 kas už, prieš susilaiko priimta, 18 kas už, prieš susilaiko priimta, 19 e, dvi atskiros dalis, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji kas už, prieš patikrinsime. Amendment 19, Teil 2, die Abstimmung. E, balsuojame dėl 19 pakeitimo antrosios dalies. Ar visi balsavote? Atrodo, kad taip. Priimta. 20 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Kompromisas B kas už, prieš, susilaiko priimta. 26 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko priimta. 27 kas už, prieš, susilaiko priimta. 28 kas už, prieš. Šiandien kažkaip ne, neaiškiai keliate rankas. Tikriname 28 pakeitimą, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 29 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Toliau 30 pakeitimas su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė pranešėjas kas už, prieš susilaiko priimta. 31 pakeitimas kas už, prieš susilaiko priimta. Ir galutinis balsavimas. Balsuojame dėl nuomonės projekto. Pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Atrodo, kad taip. 43 už, 4 prieš. Sveikiname pranešėją. Primta. So, dann rufe ich auf. Dabar darbo tvarkės klausimas dėl e, Europos Sąjungos konvencijos. E, neįgalių teisų gyvendinimas, ypač atsižvelgiant į Junktinių tautų neįgalių teisų konvencijos komiteto baigiamasis pastabas, pranešė šio klausimu yra Helgas Stevens. Prieš pradant diskusijas prašau asmeninius pokalbius perkelti už šios salės ribų. Palaukime truputėlį. Čau, Paloma, please. João.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 So, dann können wir den Tagesordnungspunkt 12 neu aufrufen. Berichterstatterin. Taigi, dar kartą skelbiu e, darbo tvarkės punktą. Pranešėja yra Helga Stevens. E, prieš pradedant diskusijas e, mes galėsime e, turėti šio pranešimo vizualizaciją, bent jau mane taip informavo, galėsime matyti e, tą tekstą. Es gibt wieder diese herrlichen Karten. Die grüne, die grüne Karte ist, um zu signalisieren, dass man den Sprecher versteht und ihm folgen kann. E, čia yra šitos kortelės. Žalioji reiškia, kad galima suprasti pranešėją. Geltonoji kortelė, ją galime parodyti, kad e, jeigu pranešėjas kalba per greitai ir negalėjo suprasti, ir raudonoji kortelė, vieną kartą jau dalyvavom, e, vedėme posėdį pagal šią procedūrą. Taigi e, tos, tos kortelės yra tarsi salės įrangos dalis, taigi nebereikia toliau aiškinti. Dabar suteiksiu žodį poniai Helgai Stevens. Prašau. Thank you, Chair. Dear colleagues. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Visų pirma, norėčiau padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams už jų įnašą. Ir visų pirma, norėčiau padėkoti e, kolegoms ir Europos parlamento e, e, nariams, kurie pasirašė, pateikė pakeitimus ir kurie, atsiprašau, tai reiškia, kad mes galėjome uh, E, jų dėka sumažinti pakeitimų skaičių, nes kiekvienas iš jūsų e, pateikėte savo pakeitimus ir e, jų buvo pernelik didelis skaičius, taigi buvo tam tikra kolegų grupė, kurie padėjo man dirbti su tais pakeitimais ir manau, kad mes greitai galėsime rasti kompromisą. Taip pat norėčiau padėkoti Europos neįgaliųjų forumui ir e, kitoms institucijoms, su kuriomis mes bendradarbiavome per praėjusius mėnesius. Taip pat norėčiau pabrėžti, e, kad mums buvo labai svarbu parengti šitą pranešimą taip, kad jis būtų lengvai skaitomas ir suprantamas. Taip pat norėčiau pasveikinti faktą, kad šis E, komitetas suteikia vertimą į ženklų, į ženklų kalbą, į gestų kalbą, taip pat, kad buvo pristatyta šita kortelių sistema ir iš tiesų e, tai yra procedūra, kuri turėtų būti įprastinė, bet e, ji ne visuomet yra taikoma. Todėl man kartais kyla klausimas, kodėl taip e, atsitinka. Dabar atsiprašau, dabar matau, kad yra ek ekrane tekstas, bet dabar to teksto nelabai būtų galima perskaityti. Tai galbūt būtų galima kitą kartą dar geriau organizuoti, kad šita sistema veiktų. Uh, nes dabar tikrai tas tekstas atrodo prastai. Manau, kad kitą kartą mes darysime tai geriau. Taigi, galbūt mažiau kalbėsime, mažiau kalbėkime, o pereikime prie darbo. Aš norėčiau pasakyti, kad e, ši sistema turėtų būti taikoma ne tik tais atvejais, kai mes nagrinėjame su neįgalumo tema susijusius klausimus. Aš manau, kad kiekvienas ES pilietis, kuris turi negalę, turi turėti teisę sekti e, tai, kas vyksta Europos parlamente ir nesvarbu, ar tai būtų komiteto posėdis ar koks e, kitas posėdis, nes mes tarnaujame visiems savo piliečiams, vyrams, moteriams, nepaisant jų odos spalvos ir e, taip pat tarnaujame ir neįgaliesiams. Todėl aš norėčiau dar kartą paprašyti Europos parlamento, prašau, prašau, prašau, padarykite taip, kad neįgaliai turėtų prieigą prie mūsų, e, prie mūsų posėdžių. Tai ne pinigų, ne lėšų klausimas. Na, o dabar grįžkime prie pranešimo. E, norėčiau e, pakomentuoti pakeitimus. E, supratau, kad mano darbuotojai kompromisinius pakeitimus išsiūs prieš kitą šešėlinių pranešėjų susitikimą, kuris įvyks antradienį per Strasbūro sesiją. Tai bus 2016 m. gegužės 10 diena. Ne visi komitetai E, parengė nuomonės, e, bet e, mes tikimės, kad turėsime 11 kitų komitetų nuomonių. Kai kuriuose komitetuose dar vyksta balsavimai dėl šitų nuomonių. Taigi mes dabar liko sulaukti iš tų komitetų jų nuomonių. ir e, dažnai e, komitetų kompetencijos persidengia, todėl yra labai svarbu, kad e, kiek įmanoma daugiau kompetitingų komitetų būtų įtraukti į šį procesą, kad mes galėtume pakalbėti apie visas įmanomas rytis, pavyzdžiui, apie transporto klausimus, apie prieigą prie sveikatos priežiūros paslaugų humanitarinės pagalbos aspektus ir, ir visus kitus įmanomus aspektus. E, E, kai kurie Ample e, e, pakeitimai persidengia su kitų komitetų e, kompetencija. Todėl, kai mes turėsime visų komitetų nuomonių galutinius tekstus, mes pabandysime į tai atsižvelgti rengdami kompromisinius pakeitimus. Dabar norėčiau išryškinti svarbiausius pranešimo aspektus. Ir e, yra labai daug pakeitimų, kurie man pasirodė labai svarbus. Visų pirma, tai yra pakeitimai susiję su e, vaikų teisėmis ir ypač susijusiu su smurtu prieš vaikus. Ir čia reikia taip pat kalbėti apie pagrindinių teisų agentūros veiklą. Toliau kitas e, svarbus aspektas yra. E, e, tai, kad turime atsižvelgti tai, kad kai kada yra diskriminuojama įvairiais pagrindais. Vienas žmogus patiria diskriminaciją įvairiais pagrindais, pavyzdžiui, lyties, e, e, lyties pagrindų ir, pavyzdžiui, e, kai kurie neįgalieji yra diskriminuojami ne tik dėl to, kad jie yra neįgalus, bet, pavyzdžiui, ir dėl to, kad jie priklauso tam tikram tikėjimui. Taip toks būtų, pavyzdžiui, e, diskriminavimo keletų e, pagrindų e, įvairiais pagrindais. E, arba pavyzdžiui, jeigu mes susidurėme su neįgalia moterimi, ji gali būti diskriminuojama kaip moteris ir kaip neįgalioji, arba dėl to, kad ji yra, pavyzdžiui, tamseodė. Taigi vėlgi susidurėme su diskriminacija įvairių pagrindų. Ir kai kada, pavyzdžiui, ta, e, kai kada vyksta. Yra labai svarbu suvokti e, e, tą e, diskriminaciją keliais pagrindais ir lyčių e, pagrindų diskriminacija. Taip pat yra labai svarbu, e, kad ši tema kažkaip nenublanktų kompromisuose. Ir toliau kitas esminis klausimas yra e, situacija darbo rinkoje, prieiga prie darbo rinkos. E, nes e, tai taip pat irgi yra diskriminacija, jeigu e, e žmogus ne, ne, neturi galimybės dalyvauti darbo rinkoje. E, mes E, šitas, e, šita neįgaliųjų teisų konvencija ir jos įgyvenimas bus diskutuojamas toliau e, rugsėjo mėnesį. Dėl to aš norėčiau padėkoti už dėmesį. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, képviselőasszony. Ačiū, gerbiama pranešėja. Manau, kad e, kalbant apie pakeitimų teikimą ir svarstymą, iki šiol neblogai pasistumėjome į priekį, buvo pateikti 183 e, e, pakeitimai, dar laukime pakeitimų pasiūlymų iš kitų komitetų. Esu tikras, kad per plenarinį posėdį galėsime patvirtinti tikrai gerai parengtą pranešimą, visiškai pritariu anksčiau kalbėjusiai kolegiai. Norėčiau atkreipti dėmesį dar į kai kurios aspektus, kuriuos laikau svarbiais. Viena vertus yra svarbu labai atsargiai elgtis, apdariai elgtis su duomenimis, nes kai kuriuose pakeitimuose yra siūloma naudotis kitais duomenimis, kuriais yra vertinamos nedarbo apimtis, labai svarbu užtikrinti, kad naudotumėmis tikrais patikrintais patikimais duomenimis. Taip pat turime pabrėžti, kad e, iš valstybių narių gaunamų duomenų trūksta, jų negalima tinkamai palyginti tarpusavėje. Pavyzdžiui, 22 pakeitime būtent ta problema ir minima. Ne, kalbėtas atsiprašo 23 pakeitime. Ten parašyta, kad neįgal, neįgalus asmenys aktyviai dalyvaujantis darbo rinkoje turi sudaryti tam tikrą procentinę dalį nuo visų dirbančiųjų, tačiau dokumento tekste yra kitas skaičius įrašytas, todėl manau būtų neblogai kartu su šešėliniais pranešėjais pasirūpinti tuo, kad e, galėtume naudotis patikimais e, duomenimis ir galėtume tais skaičiais ir duomenimis remtis, teikdami pasiūlymus Europos parlamente, kaip pateikti padėtį. Taip pat aš prašyčiau e, kolegas patikrinti, kaip yra jų kalbas išverstas šis dokumento tekstas, kad nebūtų nesutapimų. Aš manau, kad e, ši tema yra mums pakankamai nauja. Iki šiol mes e, taip išsamei jos nesvarstėme, dabar susidurime su naujomis savokomis, naujais apibrėžimais, pavyzdžiui, tokia, toks terminas kaip reasonable accommodation. Tai yra deramas, tinkamas būstas. Vertimas į vengrų kalbą šiuo atveju nebuvo pats tinkamiausias parinktas šio termino Manau, kad e, vertimuose į visas kitas kalbas svarbu užtikrinti, kad e, pasirinktos naujos savokos ir terminai būtų tikslus. Prašau kolegų į tai atkreipti dėmesį. Kita svarbi tema yra struktūrinių fondų lėšų panaudojimas. Manau, kad yra labai svarbu daryti bendrai spaudimą komisijai ir valstybėms narėms kad e, jos prisimtų tinkamus sprendimus, e, kuris būtų įgyvendamas konvencijos nuostatus ir suteiktų atitinkamą finansavimą. Ir nustačius e, galiojančių taisyklių pažeidimus reikėtų pritaikyti atitinkamas sankcijas. Kalbant apie įvairius pakeitimus. Aš manau, kad daugumai jų Europos liaudės partijos frakcija gali pritarti, na reikia juos aišku apsvarstyti, tačiau tikiuosi, kad mes sugebėsime susitarti su e, kolegomis dėl kompromisu. Ačiū. Ačiū. Dabar žodis Vilijai Blinkevičiūtė. Ja. Na, pirmiausia, aš e, dėkoju pranešėjai e, Helgai Stevens Aš tikrai galvoju, kad kartu dirbant tiek su pranešėja, tiek su šešėliniais pranešėjais mes galėsim parengti tinkamus kompromisinius pakeitimus e, tam, kad realiai, realiais veiksmais prisidėtumėm prie neįgaliųjų teisų konvencijos įgyvendinimo ES valstybėse. Ir teikdama pakeitimus kartu su mūsų SND frakcijos nariais šitam pranešimui, štai ką pirmiausia norėjau atkreipdėmės ir ką sustiprinti tai pirmiausia atkreipdėmėsi į užimtumo klausimus ir į tas kliūtis, kurios neįgaliesiems trukdo patekti į darbo rinką. Tame tarpe tai yra ir teisinės kliūtis. Čia noriu pabrėžti lygių galimybių užimtumo srityje direktyvos įgyvendinimą. Ir kaip vieną iš svarbiausių klausimų iškėliau neįgalių apsaugą nuo diskriminacijos darbo vietoje. Iš tikrųjų, šalis narės dar ne iki galo įgyvendina e, šios direktyvos reikalavimus tiek darbo vietų pritaikymė neįgaliesiam, tiek darbo sąlygų, kurios iš tiesų yra svarbios, kad neįgalieji galėtų e, dirbti sudarime. Ir vėlgi, e, ne visose valstybėse narėse dar iki šiol sugebam užtikrinti vienodas prieigas neįgaliesiam prie švietimo, prie profesinio mokymo paslaugų. Ir visi šitie aspektai yra itin svarbus norint sudaryti realias sąlygas žmonėms su negale iš tikrųjų dirbti ir kiek įmanoma labiau gyventi savarankiškai. Taigi, atsižvelgdama į tai ir pateikiau pakeitimus, kad turim raginti valstybės narės ir darbdaviam suteikti tam tikras mokesčių lengvatas arba kitas skatinamasias priemonės, kad jie įdarbintų neįgaliuosius. Jo labiau, kad ES konkurencijos taisyklės nedraudžia valstybė remti įmonių, kurios įdarbina e, ne, ne, neįgaliuosius. Todėl šitai tikrai reikėtų išnaudoti, nes kitaip mes nepajudinsim e, visiškai e, neįgaliųjų darbinimo problemos sprendimo be konkrečių priemonių. Kita mūsų komitetui svarbis rytis yra socialinė neįgaliųjų apsauga. Mano manimu, kad čia taip pat šiek tiek reikėtų papildymo. Vis dėlto be socialinės paramos e, neįgaliesiems, e, o kaip minėjau, jų užimtumo rodikliai tikrai yra na, neaukšto lygio nedideli, ta, ta parama dažnai tampa vieninteliu pragyvenimo šaltiniu žmonėm. Ir iš tikrųjų daug žmonių būtų skurde, neįgalių žmonių, jeigu valstybė jam neteiktų ir tam tikros socialinės paramos bei tam tikrų prieinamų socialinių, kokybiškų socialinių paslaugų. Taigi e, apie, e, turim ištaisyti tai ir turim privalom apie tai kalbėti, apie socialinės apsaugos stiprinimą neįgaliesiam ir mūsų pranešime. Ir dar vieną dalyką noriu atkreipdėmėsi, komisija vėluoja atlikti 2010-2020 metų Europos strategijos dėl negalios vidurio peržiūrą. Iš tikrųjų, asmeniškai jau raštu raginau komisiją tai padaryti, teikdama klausimus, jiem paklausimus raštu, bet kaip matom, kol kas rezultato nėra. Todėl mes savo pranešime dar turim kartą atkreipti tai dėmesį, nes turim matyti, kokiogi padėti yra mūsų neįgalėjai vairiuose ES valstybėse ir tas vertinimas turi būti atliktas, ta vidurio peržiūra įvairiais pjūviais, tada galėsim priimti vienus ar kitus sprendimus. Taigi trumpai tiek, bet aš galvoju, kad mes kartu dirbdami tikrai e, priimsim kompromisinius pakeitimus. Ačiū labai. Danke sehr, Marian Harkin. Dėkoju, Marian Harkin. Dėkoju. Pirmiausia, ačiū pranešėjai Helgai Stevens. Ji pareikė puikų pranešimo projektą ir duotų sutarimas e, dėliojasi aplink daugeliu pakeitimų. Galima daugeliu jų pritarti. Kaip žinia, jeigu žvelgiame į tuos visus pakeitimus iš vairių frakcijų perspektyvų. Galime pasakyti, kad daugelis tų pakeitimų yra labai pozityvūs ir egzistuoja tam tikras bendras noras siekti sutarimo. 80 procentų patarimų galima pritarti. Noriu išsakyti porą pakeitimų, apie detalės nekalbėsiu, nes e, šiandien netas yra e, tikslas. Manau, kad vaikai su negale turėtų nusipelnyti ypatingo mūsų dėmesio. Jiems reikia kalbėti apie. kalbėti apie specialius duomenis, kuriuos, kurie turi egzistuoti. Svarbu taip pat, kad moteris su negali nepatirtų diskriminavimo, ypač darbe. Aš Nežinau, kokia situacija yra kitur, bet apie Airiją, apie savo valstybę žinau. Mes Europos komisija esam skundėsi dėl šitų dalykų. Žmonės, kurie turi negalę, dažnai su psichologinė negalė negauna prieigos prie jaunimo garantijos, pavyzdžiui. Ir tai reiškia, kad jie turi mažiau galimybių. Sistema yra sukonstruota būtent taip, kad jie negali gauti šios garantijos būtent. Tai reiškia, kad, nauji, kad tie jauni žmonės, jaunesni negu 30 metų, jau patiria diskriminaciją iš karto. Ta Europos komisija turėtų padirbėti tuo klausimu. Nežinau, ar kitų valstybių narių neįgalus jauni žmonės susiduria su panašia problema kaip pas mus. Ir aš manau, E, kad tokius žmonės kaip tik reiktų skatinti įsitraukti programas, o ne kažkas turėtų sėdėti ir sakyti, ne, jums negalima, jūs netinkate. Aktyvus žmonių įsitraukimas į sprendimų prieimimą e, yra svarbus dalykas, reikalingas struktūrinis dialogas tam, kad teisės aktai būtų tinkamai įgyvendinti. Nežinau, kas pateikė pakeitimą dėl tarp valstybinės direktyvos Iš tikrųjų, svarbu kalbėti apie diskriminacijos prevenciją. E, yra ir bendrų dalykų, tokių kaip negalios nuostatų su tuo susijusių traukimas į visas ES strategijas ir politikas. Visą tai tam, kad būtų galima uh, užtikrinti, kad teisės aktuose atsidurs visos reikalingos nuostatus ir žmonėms apsaugoti. Uh, Europos žmonių su negalė strategija taip pat yra svarbus dokumentas, kad būtų galima tinkamai parengti darbo su tokiais žmonėms strategiją. Taip pat būtina paremti vaikų su negale nuostatas. Aš taip pat įsivaizduoju, kad šios pakeitimus jūs su vaikais parems visa mano frakcija. 2006 metų direktyvą būtina priimti dėl E, vienodo traktavimo įgyvendinimo. Ir suprantate, apie ką aš čia kalbu. Na ir dar vienas dalykas neįgalių asmenų laisvas judėjimas. Tai yra ta problema, kuri iškyla nuolatos. Ypač e, tą matome Strasbūre. Kas dviejus metus yra organizuojamas renginys Freedom Drive vadinamasis. Tačiau problemų kyla keliaujant iš vienos šalies į kitą. Tad sunku tą problemą išspręsti, galbūt būtų galima tai paminėti tekste, tai būtų naudinga. Ačiū pranešėjai ir šešėliniams pranešėjams. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis teikiamas Konstadinka Kuneva. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι πολύ που συζητάμε πάλι αυτό το θέμα. Dėkoju. Gerbiami kolegos, labai džiaugiuosi, tuo, kad turiu galimybę vėl diskutuoti tokią temą, kuri yra ypatingos svarbos. Norėčiau padėkoti pranešėjai už įdėtas pastangas šį pranešimą rengiant. Norėčiau paaiškinti, kad aš matau poreikį pateikti keletą pakeitimų. Informacijos teikimo problema pirmiausia. Žmonės, kurio, kurie susiduria su šio pavudžio problemomis, turi būti informuojama apie priemonės, kuriomis gali naudoti, tačiau kita vertus jų problemos turi būti žinomos visos visuomenės. Europa turi atlikti tą šviečiamą į darbą. Yra tokių šalių, kurios kenčia nuo trejato primestų griežto taupimo priemonių. Tuo pat metu šios šalis turi mažinti savo socialinės politikas, todėl kad joms įgyvendinti trūksta pinigų, tai yra tikras skandalas. Na ir galiausiai, trečioji problema - pabėgėliai ir jų problemos nes pabėgėliai turi ir psichologinių problemų, ir šiaip gali turėti negalę. Jeigu susidurėte su žmogum, kuris yra pabėgėlis, su pat metu turi kažkokių sveikatos problemų, tai be abejo, problemos yra didžiulės. Ačiū. Dankišin. Dėkoju. Toliau Tatjanas Danoka. Thank you, Chair. So, I, as... Uh, Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti poniai Stevens už puikų darbą ir už puikiai subalansuotą dokumentą. Aš pateikiau kelis pakeitimus, nes norėjau atkreipti dėmesį į tam tikrus aspektus ar sudėti tinkamus akcentus. Visų pirma, e, manau, kad reikia pabrėžti, kad žmonės su negale turėtų patys aktyviau dalyvauti. Tai yra jų, e, jos atstovaujančios organizacijos e, turėtų dalyvauti visose e, konvencijos e, įgyvendinimo etapuose. Taip pat manau, kad e, tos organizacijos turėtų atstovauti skirtingoms ES valstybėms narėms, nes manau, kad problemos, su kuriomis susiduria žmonės su negale, yra skirtingos, e, skirtingose valstybėse narėse. Taip pat siūlau įtraukti atskirą dalį, kurioje būtų kalbama apie e, visuomenės švietimą apie šią konvenciją, visuomenės informavimą apie tai, kas yra šita konvencija. Ir tokiu būdu reikia kovoti su tais stereotipais, kurie galioja visuomenėje. E, taip pat siūlau pakeisti šiek tiek šeštą dalį, kuri yra labai svarbi, kai yra raginama komisija ar valstybės narės e, imtis žingsnių, e, kurie mažintų žmonių su negale diskriminaciją, mes turėtume e, ypatingą dėmesį skirti ne tik moterims ir vaikams, e, bet ir, ir apskritai visiems neįgaliesiems. Ir taip pat e, e, norėčiau pasidalinti e, E, pritarti e, tai nuomonė, kad galbūt e, yra piknaudžiaujamas socialinio fondo lėšomis. Manau, kad manau, kad jeigu yra pažeidžiamos pagrindinės teisės, tai tuomet reikia sustabdyti mokėjimus iš ES lėšų. Toliau apie 17 dalį dar norėčiau pakalbėti, kur yra kalbama e, apie tai, kad reikia rinkti e, duomenis apie neįgaliuosius. Mums reiktų atskirti e, tuos duomenis, e, pavyzdžiui, kalbėti e, pagal e, atskirai apie moteris, vyrus, apie neįgaliuosius e, miestuose ir kaimo vietovėse ir e, apie tai, kaip e, žmonės e, su negale yra išnaudojami, su kokiamis problemomis jie susiduria. Dėkoju. Dankišin, Laura Ačiū. Dėkoju. Dėkoju. Ačiū, Laura Ačiū. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū kolegiai Stevens už atliktą didžiulį darbą. Mūsų indėlis bus pozityvus. Be abejo, reikėjo parengti stiprų dokumentą. Dokumentą, kuriam plačiai pritarėma, kad galėtume turėti tvirtą poziciją. Pabandėme įtraukti visus pakeitimus. Pirmininkas nutraukė kalbėtoje. Aš kalbėjau per nelį garsiai? Klausė kalbėtoje. Okay. David? No. Nee, nee. Ganze, ganze Übersetzung ist weg. Gal galėtumėt pradėti savo pasakymą iš naujo, sako pirmininkas. Hallo? Kann uns, hört uns jemand? Ar manęs kas nors klauso, sako pirmininkas. Iš ekrano dingo visa informacija. Gal reikėtų pasišaukti techninę pagalbą. senso. <laughs> no, no. Wir sollen was sagen. Jetzt ist wieder da. Regis viskas susitvarkė. Šaunu. Atrodo, viskas veikia. Prašom, gerbimo kolegė, žodis jums. be ilgų įžangų. Noriu padėkoti ponė Stevens, kuri nuveikė didžiulį darbą. Mes taip pat pateikėme savo prioritetus, savo pakeitimuose jūs atspindėjom ir taip pat tiesiogiai diskutavome su suinteresuotais asmenimis, su tais, kurių labui šiandien norim priimti tą dokumentą. Yra tokių dalykų, uh, kuriuos jau aptarėm su kitais pranešėjais ir su kitais kolegomis. Dirbome svarstydami vaiko priežiūros atostogų klausimą. Norėtume, kad vaiko priežiūros atostogos susilauktų kuo didesnio dėmesio, kai kalbame apie tėvelius, kurie turi neįgalius vaikus, kad jie galėtų tinkamai juos prižiūrėti. Mes taip pat prašėme, kad būtų galima nesunkiai turėti prieigą prie teisingamų struktūrų, taip pat, kad būtų galima sulaukti globos vyresniems žmonėms bent jau e, Italijoje labai sunku negalė turinčiam žmogui pasiekti teisingumą. Reikėtų kad tie, e, kas, kam tai yra reikalinga, galėtų sulaukti pagalbos ir kad jiems būtų teikiama informacija, jeigu jiems tenka kreiptis į teisingumo struktūras. Mano šalyje čia šioje srityje problemų yra daug. Mokyklose ar universitetuose e, pats pastatas jau sukelia segregaciją, nes neįgalus asmenys E, sunkiai ten gali prisitaikyti. Tai yra labai aiškus signalas. Mūsų visuomenė turi būti įtrauki, tačiau matome, kad yra fizinių kliūčių pastatuose negaliam žmogui tinkamai jaustis. O tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, norint užtikrinti neįgalių žmonių įtraukti. Aš taip pat susitikau su nemažai startuolių atstovų. Tos, tos įmonės, tie startuoliai dirba už srityje, kurios tikslas yra užtikrinti saugumą neįgaliesiems. Būtina numatyti lėšas. Nežinau, sako kalbėtų. Šiandien turbūt nereikėjo man apskritai pasisakyti, nes vėl atrodo iškilo kažkokių techninių dalykų.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 Nothing. Yeah, uh, tone is. Garsas yra. Bet nėra ryšio su vertėjais. Ah ja. Jetzt, jetzt ist wieder was da. Atrodo, kad dabar vėl e, sistema veikia, vertimą galima girdėti. Ar visi girdite vertimą? Yeah. Ar visi girdite vertimą į savo kalbas? Taip? Good. Tai tuomet gerai. Bet nepradėkite nuo pradžių, Laura. onde evitare che poi si dica che io porto sfortuna. Con... Na, norėdama. Noriu išvengti, kad nebūčiau apkaltinta kaip nešanti bėdą, kaip sugadinanti įrangą. Tai labai trumpai, tai bus mano paskutinė pastaba, reikia stiprinti galimybės rinktis neįgaliesiams žmonėms, kadangi yra tokių pavyzdžiui, dalykų kaip prieiga prie sveikatos paslaugų, paslaugų išmanusis e, darbas, bendras, bendro tinklo kūrimas darbe, pavyzdžiui, yra tie dalykai, kurie gali padėti skatinti neįgalių įtraukti, bet Italijoje per nelik dažnai įmonės sulaukia sankcijų e, kurios yra pernelyg menkos, jeigu jūs atsisako įdarbinti neįgalius asmenys. Aš manau, kad tai yra labai rimta problema, kurią turime spręsti labai rimtai. Tai yra tipiškai itališka problema. Kita problema tipiškai itališka yra netikri neįgalieji, apsimetėliai neįgalieji. Tai yra baisiausias dalykas kurį galėjo sugalvoti žmonės apskritai. Ačiū kolegos, tikiuosi maloniai padirbėsime šio klausimu. Ačiū. Ačiū. Pavyko vargais negalais. Žuel Milė dabar kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu patikinti mūsų pranešėją, kad mūsų frakcija dirbs labai sąžiningai ir sąmoningai. Nu, remsime ją. Tačiau noriu pabrėžti keletą pagrindinių dalykų. Aš manau, kad yra tam tikras nesusipratimas dėl to, kas yra neįgalus asmo. Tai yra pernelyg uh, E, plati savoka, kuria apima labai daug visiškai skirtingų situacijų. E, ta negale yra labai nevienoda, tad labai nesunku pasakyti, kad mes visi, bet kiekvienas iš mūsų vieną gražią dieną galime tapti neįgaliais. Tad sakyti, kad kad pagyvenę negali yra diskriminuojami, yra tam tikra prasme, na, situacijos supaprastinimas. Esama tokių situacijų. Ir tie žmonės turi turėti teisę į pagarbų elgesį su jais. E, visuomenė apskritai, ar tai būtų Europoje, ar valst... Europos Sąjungoje, ar valstybėse narėse, visuomenė turi suteikti galimybę asmenį turinčiam funkcinių sutrikimų, ar tai būtų e, psichosomatinė problema, ar fizinė problema, ar psichologinė problema, turi suteikti galimybės veikti visuomenėje. Nepamirškime, kad e, egzistuoja kompensacinių priemonių, skiriant, e, numatant tam protingas priemonės, tinkamas priemonės. Mes čia nekalbame apie problemos ištaisimą iš esmės, išsprendimą žmogaus jau to negalaus neištaisysi, bet jam galima padėti. Ir čia pirmiausia turime galvoti apie darbdavius, apie asmenys, kurie supa tokius žmonės ir kurie gali padaryti kažką gero, kad neįgaliesiems padėtų. Be abejo, mokslo tyrimų ir inovacijų srityje dar daug ką reikia nuveikti. Yra startuolių dirbančių šioje srityje, kurios būtent kuria tas kompensacinės priemonės. Dažnai neįgalus asmenys ir patys sugeba jas rasti ar savyje surasti tam tikrų galimybių kompensuoti savo e, turimus trūkumus dėl negalios. Tačiau technologijos taip pat vystosi ir taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kiek stipri yra ta negale. Negale, sakome, yra objektyvi savoka. Ir tas terminas diskriminacija užima pernelyg daug vietos diskusijoje, nes tas terminas yra subjektyvus, o situacija negalios yra objektyvus dalykas. Aš manau, kad kiekvienai šaliai turi tekti atsakomybę padaryti viską, kad negalę turintis asmuo nesijaustų diskriminuojamas. Tačiau nereikėtų painioti skirtingų dalykų. Atleiskite už žodį, bet manau, kad yra labai juokinga E, sakoma, kad negalių gali būti keletas, galima būti e, pakeitus lygį, galima būti mo, lyti, galima būti moterim, migrantę ir taip toliau ir panašiai. Tai tų negalių galima priskaičiuoti daug vieno asmens pavydalu. Tai štai, tad ką daryti, kad kiek valstybės turėtų imtis tokios politikos, kad ir koks bebūtų europinis tekstas, jis turi būti efektyvus ir efektyviai įgyvendintas. Priešingų atveju jis nieko nereikš ir nereikės stebėtis tuo, kad euroskeptikų gretus vis auga. E, Norėčiau pasakyti, gerbiama kolegė, ponė pranešėja, kad mes džiaugiamės galėdami dalyvauti diskusijoje ir remsime jūsų darbą toliau. Dėkoju. Ačiū. Dabar kalbės Marek Pliūra. Gerbimi kolegos, noriu nuoširdžiai padėkoti pranešėjai už puikiai parengtą pranešimą ir noriu padėkoti už sklandų bendradarbiavimą būdamas šešėlinių pranešėjų transporto turizmo komitete, norėčiau Jums pranešti, kad būtent šiandien ryte didelė balsų dauguma mūsų komitete buvo patvirtinta nuomonė dėl šio pranešimo. Ji yra labai teigiama ir manau, kad e, praturtins Helgos pranešimą labai svarbiais aspektais siekiant, kad neįgalėjai galėtų visapusiškai pasinaudoti savo turimomis teisėmis. Ir šioje nuomonėje pateikiami konkretus atsakymai į kai kurios klausimus, kurios čia kėlė neseniai kolegos. Taip pat verta pabrėžti, kad šioje nuomonėje atkreipiamas dėmesys į būtinybę labiau pritaikyti neįgaliųjų poreikiams tokias transporto priemonės kaip traukiniai ir lėktuvai. Nes transporto ir turizmo teikiamas paslaugos bei yra labai svarbios negalėsims taip pat kaip ir pagalbos sišaukimo numeris 112 turi būti pritaikytas neįgaliųjų reikmėms ir tai yra labai svarbus, siekiant užtikrinti jų saugumą. Prieiga prie transporto ir turizmo e, sektorėje teikiamų paslaugų naudinga ne tik neįgaliesiems, tačiau taip pat ir tose srityse veikiantiems operatoriams bei, žinoma, e, naudinga naujų darbo vietų kūrimą. Ponai Fantuliai dabar žodis. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad teisės aktai turimami šioje srityje turėtų būti skirti žmonėms, tiesiog tie žmonės dažnai tampa pinigų taupimo objektu, kai valstybė tiesiog nepajėgia iš, iš, įgyveninti savo įsipareigojimų šiems žmonėms. Negalėsim skiriamos lėšos nuolatos mažėja. Jų pastaraisiais metais buvo vis mažiau. E, pastaraisiais metais jų sumažėjo per pus. Vakar Graikijoje vyriausybė praktiškai konfiskavo tos pinigus, kurie turėjo būti skirti neįgaliems asmenims. Aš pats susiduriu tiesiogiai su tą situaciją, turiu neįgalę dukterį ir negaliu nupirkti jai reikiamų vaistų. Graikija pergyvena didžiulių problemų laikotarpį dabar. Nereikėtų, kad ES be vaistų liktų tie žmonės ir be sveikatos paslaugų liktų tie žmonės, kuriems tos paslaugos yra reikalingos. Deja, Graikijoje brangios medicinos paslaugos nebeteikiamos, tai nebeįmanoma. Vaistus gydytojai išrašo, tačiau e, pacientai, ir skaitant ir neįgalius asmenys, turi labai ilgai laukti, kol gauna juos. Manau, kad pagalba šeimoms, kurios e, turi savo tapę neįgalų asmenį, rodo, kiek šalis yra išsivyščiusi. Dėl Graikijos labai gaila, e, nes Graikijoje labiausiai skiriama dėmesio e, į interesus tų, kuriems skolina pinigus, o ne į neįgaliųjų reikalus. Ačiū. Dėkoju, daugiau norinčių pasakyti nėra, todėl suteiksiu žodį komisijos atstoviai, ponė Emanuel Granš. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisija labai teigiamai vertina ponios Stevens pranešimą. Ačiū jai už labai naudingą diskusiją. E, mes galime tik paremti tai, ką siūlo pranešėjai ir, ir Europos parlamentas. Mes jau pateikime savo komentarus dvišalių pagrindų. Akivaizdu, kad siūlymai teikiami yra svarbus mums visiems. Norėčiau pasakyti, kad Europos komisija dirba prie šitų klausimų, sprendžia juos ir pradėjo konsultacijas ir rengiamas komunikato projektas dėl įvairovės ir įtraukties mūsų institucijoje. Tad aš manau, kad apie tai taip pat reikėtų paraleliai padiskutuoti su pranešėja, kad išsiaiškintume tuos bendrus sąlyčio taškus tarp jos pranešimų ir mūsų rengimo dokumento. Nenorėčiau užimti per nelik daug jūsų laiko, norėčiau pasakyti, kad mes labai laukiame visų rekomendacijų ir, ir, ir, ir įdomu bus išklausyti rekomendacijų ir kritikos. Ir mes manome, kad visi turim padirbėti. Ir komisija galbūt ne viską padarė, bet ir valstybės narės dar turi kur pasistengti. Ačiū. Dėkoju. Diskusijas šią temą baigiame. Gegužės 30 dieną balsuosime e, dėl šio pranešimo komitete. Daugiau nebėra kitų darbo tvarkės punktų. Oi, atsiprašau, kažkaip per, per daug nuskubėjau, sako pirmininkas ponė Stevens. Dėkoju pirmininkė už tai, kad suteikėte man galimybę e, pabaigti diskusijas. Aš norėčiau padėkoti visiems šešėliniam pranešėm ir visiems kolegom ir be abejonės komisijai už jų e, įnašą į šį pranešimą. Taip pat norėčiau padėkoti visiems už, jų, už jūsų teigiamą re, reakciją į šį pranešimą. E, bet norėčiau pasakyti, kad šis pranešimas yra apie e, konvencijos įgyvendinimą ir apie e, su tuo susijusią jungtinių tautų vykdomą stebėseną. Todėl aš neminėjau to, visų įmanomų su, su negale susijusių temų mes tiesiog e, turėjome parašyti reakciją, duoti atsaką e, toms jungtinių tautų specifinėms rekomendacijoms, specifinėms pastaboms. Ir e, šituos dalykus, kuriuos jūs paminėjote, e, mes įtrauksime, bet tai tikriausiai turės būti kitas pranešimas. Tiesiog norėčiau e, pasakyti jums, kad čia mes kalbame tik apie neįgaliųjų e, konvencijos įgyvendinimą. E, Aš šimtų procentų sutinku su tuo, ką pasakė kolega Koša, kalbant apie tai, kad yra labai svarbu, e, kad teisingai būtų išverstas šis dokumentas į, į, e, į, į kitas kalbas e, ir kai buvo kalbama apie neįgaliesiams tinkamą būstą, pritaikytą būstą, viena iš mano vertėjų iš E, tam tikros kalbos išgirdo, kad buvo tiesiog kalbama. Tiesiog apie būstą, bet mes čia kalbame apie neįgaliesiems pritaikytą būstą ir tai yra labai svarbu, kad tos e, savokos būtų teisingai įvardintos. Nes e, jeigu jūs, aš tikiuosi, kad jūs galbūt galėtumėte su atitinkamomis nacionalinėmis institucijomis pasikonsultuoti, kokie, kokios, e, ko, kokie yra įprastiniai terminai šioje srityje. Toliau tokios temos kaip e, vaikų apsauga, teisinė apsauga, institucionalizavimo klausimo, e, piknaužiavimas struktūriniais fondais. Aš pritariu, kad visa tai yra labai svarbios temos ir yra labai svarbu kalbėti e, apie e, tai, kas apskritai yra neįgalumas. E, ir mes turėtume suvokti, kad neįgalumas tai yra ne, ne tik negebėjimas girdėti ar e, dirbti. E, jeigu e, E, asmuo yra, pavyzdžiui, 50 procentų neįgalus, tai tuomet reikia kalbėti apie jo galimybę gyventi atitinkamoje aplinkoje. Ir visuomet yra labai svarbu, kad vyktų interaktyvus mainai tarp to e, individo ir jo aplinkos. Nes tiesiog mes turime uh, e, ne, nesilaikyti kažkokios tokios aklos filosofijos. E, Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad jau laukiu kito šešėlinių e, pranešėjų posėdžio ir kur dirbsime ties kompromisais. Dėkoju, kaip jau minėjau, gegužės 30 dieną balsuosime čia komitete. E, norėčiau padėkoti e, visiems prisidėjusiems prie šio posėdžio, e, vertėjams į gestų kalbą ir mūsų kitas posėdis įvyks gegužės 24 dieną. Visiems dėkoju, o koordinatorių norėčiau paprašyti pasilikti, kad iš karto galėtume pradėti koordinatorių posėdį. Mm-hmm. <coughs>